Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że. Labas vakaras, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, galėdamas pristatyti kitą darbo tvarkės punktą. Klausimą tarybai, į kurį atsakoma žodžiu dėl mirties bausmės. Ir dabar žodį norėčiau suteikti klausimo autoriai iš Europos parlamento Euro, e, poniai Elenai Valensi pirmininkė. Spalio 10 minėsime